šeštą darbo tarkės klausimą bendrų diskusijų e, žvejybos partnerystės susitarimai. E, ponas Valesa yra pateikęs rekomendaciją. Ponas Valensa pateikęs rekomendaciją ir e, taip pat ponas Mato yra pateikęs E, kita rekomendacija, panas Valensa, ES Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir gyvenimo protokolas. Ir e, dabar noriu suteikti ponai Valensai e, žodį. Tai yra pirmas ES ir Liberijos susitarimas dėl žuvininkistės ir jis buvo pasirašytas 2015 m. gruodį ir šią savaitę e, tikimės, kad bus nubalsuota už jo sudarimą. Labai svarbu su Liberija palaikyti gerus santykius, todėl e, E, šis susitarimas, partnerystės susitarimas bus labai gera priemonė tam. Aš tikiuosi taip pat, kad ir visai ES jis bus labai naudingas. ES ir Liberija jau bendradarbiauja, turėdama daugia šalių susitarimus, pavyzdžiui, e, jungtinių tautų e, jūrų teisės konvencija. Be to, Liberija bendradarbiauja su ES kovodama su NNN žvejyba. Naujas susitarimas sukurs E, struktūrą, pagal kurią bus atsižvelgiama į e, BŽUP e, reformą ir išorės dimenciją. Ir Taip pat siekiama sukurti strateginę partnerystę tarp ES ir Liberijos. E, protokolo pagrindinis tikslas yra numatyti e, žvejybos galimybės e, Liberijos žvejybos zonoje. Protokole yra numatytos 44, galimybės 44 tunų laivams iš Ispanijos ir už tai Europos Sąjunga mokės 600 30 tūkstančių eurų, kurie bus e, vienodai paskirstyti e, pagal Liberijos žuvininkystės politiką. Tikslas yra skatinti tvarę e, žuvininkystės politiką ir protingą žuvininkystės išteklių naudojimą Liberijos e, žvejybos zonoje. Tuo suinteresuotos abi pusės. Todėl aš raginu e, parlamentą balsuoti už šitą susitarimą. Dėkuoju, ponia Valesa. Dabar suteiksiu žodį ponui Mato. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė, kolegos. Prieš kelias e, savaitės mes kalbėjome apie BŽUP mm, bendros žvangystės politikos išorės dimensiją. Ir um, mes numatėme, kad turi būti padintas skaidrumas ir pagerintos e, sąlygos tarp ES ir tom šalims, su kuriomis mes esame pasirašę strateginius žuvininkistės partnerystės sustarimus. Ir dabar mes esame tai padarę su Mauritanija ir e, su kitomis šalimis, o dabartinis sustarimas su Mauritanijos e, žvėjais ir Europos žvėjais yra daug geresnis nei bet kada anksčiau. ES e, teiks labai plačią pagalbą Mauritanijos plėtrai ir tai yra labai geras sustarimas. Ankstesniuose sustarimuose buvo spragų, kurias išsprendė šis naujas sustarimas. Ir mokesčių sistema, ir mokėjimų sistema, kur egzistavo anksčiau, numatė tam tikrus pranašumus kitoms šalims, bet ne Europos Sąjungai, o ši naujoji sistema buvo pakoreguota. Ir jie dabar numato galimybę tradiciniams ir mažiems laivams didesnės galimybės ir gaudyti skirtingas e, žuvų rušis, galvakojų e, rušis. Ir Taip pat e, yra numatytas mokymo elementas šiame sutartyje, bus mokomi Britanijos žvėjai ir bus e, gerinamas jų laivynas. Apskritai yra pagerintos ekonominės pakrančių e, sąlygos šiuose regionuose. Buvo taip pat pakoreguotos sąlygos susijusios su tuno žvejyba. Pagrindinis elementas yra tai, kad šitas e, sustarimas yra pratestas ketveriems metams. Turime pabrėžti, kad labai svarbu turėti tokį gerą susitarimą, kuris įsigalioja e, tinkamų laikų, o ne tada, kai pradedama dėrėtis dėl kito susitarimo. Šis susidarimas yra labai geras pavyzdys, kaip reiktų sudaryti kitus uh, žuvininkystės susitarimus su kitomis šalimis. Taip pat e, čia kaip pavyzdį galime pateikti rentabilumo elementą. Šis e, protokolas preliminariai e, buvo įgyvendintas iki 2015 metų lapkričio, jame yra išlaikyta tinkama pusiausvėra ir gegužės pabaigoje bus posėdžiaus bendra komisija, kuri taip pat pasiūlys ką patobulinti. Galvakojų aspektas jau buvo minėtas, jis atspindėtas šiame susitarime ir tai labai teigiamas elementas. Mes sukūrėme tinkamas sąlygas tęsti e, žvejybos veiklą vieną vertus, o kitą vertus apsaugoti išteklius ir padėti e, vystytis, tre, efektyviai vystytis trečiai šaliai, šiuo atveju Mauritanijai. Mes esame optimistiškai nusiteikę, dėja ne visi taip optimistiškai nusiteikę, tačiau mes manome, kad mes, kad tai bus labai teigiamas poslinkis. Ir kalbant apie e, importuojamą žuvį, ypač per tam tikrus e, uostus ES. Ir taip pat noriu paminėti Kanarų salų uostus. Ačiū. Ačiū komisijos narys Vela. Ačiū pirmininkė, gerbėjimų parlamento nariai. E, džiaugiuosi, kad vyksta bendros diskusijos dėl e, tvarių mm, žvejybos partnerystės susitarimų ir su jais susijusių protokolų, kurie pasirašomi su Liberija ir Mauritanija. Norėčiau padėkoti abiem pranešėjams, ponui Valensa ir ponui Mato e, už jų pranešimus. Taip pat matau, kad žuvininkystės komitetas rekomenduoja parlamentui balsuoti už šiuos susitarimus. Dabar norėčiau pakomentuoti kiekvieną iš šių sutarimų. Pradėsiu nuo Liberijos. Naujas tvaros žvejybos partnerystės susitarimas su Liberija nėra nėra naujas, e, kalbant apie žvejybos galimybės ir e, finansinę paramą. Tačiau tai yra labai reikšmingas susitarimas, kadangi taip yra e, išplečiamas ES susitarimų dėl tunų žvejybos tinklas į Vakarų Afriką. Šis susitarimas truks penkerius metus ir suteiks galimybę šešiems seineriams ir taip pat tunų žvejybos e, laivams žvejoti Liberijos vandenyse. Taip pat e, čia atsižvelgiama ir kitus susitarimus regione, taigi susitarimas su Liberija prisidės prie e, žvejybos veiklos geografinės apriepties didinimo, nedidinant žvejybos ge gebėjimų. Šiuo susitarimu yra visapusiškai atsižvelgiama į žvejybos veiklos tvarumą. Jis yra grindžiamas naujausiais ir geriausiais moksliniais duomenimis, taip pat skaidrumo ir nediskriminavimo principais, palyginti su kitais laivynais. Taip pat yra įtraukta ir nuostata dėl žmogaus teisų. E, šis sustarimas siunčia stiprų signalą, kad Liberija yra pasirengusi e, užmėgsti verslo ryšius, nepaisant sudėtingos padėties šalyje, kuris susiklosti po praėjusiu metu ebolos viruso protrukio. Tai yra partnerystės susitarimas ir jame numatomos ne tik žvejybos galimybės ES laivams ir stabilias finansinės e, pajamas Liberijai. Tai taip pat suteikia galimybių ir Liberijai kovoti su NNN žvejyba. Ir parama tiekiama pagal šį sutarimą bus naudojama stiprinant stebėsenos ir sekimo gebėjimus. Tai užtikrins e, visų e, Liberijos laivuose plaukiojančių laivų e, veiklą. Be to, pastarosios diskusijos su Liberijos institucijomis mums suteikė galimybę imtis papildomų veiksmų pagal bendradarbiavimo su Liberija programą. Mes dar stiprinsime finansinę paramą Liberijai. Ir nors dabar yra tik ankstyvasis etapas, Liberijos institucijos paprašė papildomos paramos, ypač e, gebėj, smulkių žvėjų gebėjimams didinti, taip pat vietos rinkų paramą. Ir aš esu įstikinęs, kad šis naujas sustarimas su Liberija e, taps ilgalaikę partnerystę. Dabar perėsiu prie protokolo su Mauritanija. Žvejybos susitarimas su Mauritanija ES didžiausias tausios žvejybos partnerystės susitarimas e, finansinė prasme. Jame numatytos e, žvejybos galimybės iki 98 ES laivų iš 11 valstybių narių. Dėl to šis susitarimas e, turi lemiamos reikšmės ES laivynui. Naujasis protokolas yra ilgų intensyvių dėrybų e, rezultatas. E, jame yra daug patobulinimų palyginti su ankstesniu protokolu ir tai gali būti pavyzdys, kuriuo būtų galima vadovautis e, būsimose dėrybose, siekiant sudaryti žvejybos partnerystės susitarimus su kitomis e, šalimis. Šis protokolas visiškai atitinka naują reformuotos bendro žuvininkystės politikos dimenciją. Apie tai kalbėjo ir ponas Valenso, ir ponas Mato. Čia atsižvelgiama į tvarumo principą ir taip pat patvirtinami skaidrumo. Mm, privilegijuotos prieigos ES laivams principas ir nediskriminavimo principas. Protokolas mm, užtikrins tinkamą ES mokesčių mokėtojų pinigų gražą, užtikrins stabilumą ir nuspėjamumą bei geresnės techninės sąlygas. Jis užtikrins geresnį sektorių paramos sektoriams įgyvendinimą, nustatant papildomas sąlygas. Dabar mūsų dėmesio centre yra e, sklandaus naujo protokolo įgyvendinimas ir galiu Jūs patikinti, kad komisija labai atidžiai stebės visų į protokolą įtrauktų rūšių būklę, kad būtų užtikrintas žvejybinės veiklos tvarumas. Mes taip pat e, Žiūrėsime, ar Mauritanija e, laikosi skaidrumo ir nediskriminavimo principo. Manau, kad tai labai svarbu, siekiant užtikrinti, kad ES laivai e, neveiktų mažiau palankiomis techninėmis ir finansinėmis e, sąlygomis palyginti su kitais laivynais. Ir aš džiaugiuosi, kad Mauritanija neseniai prisidėjo prie žuv žuvininkystės skaidrumo iniciatyvos ir čia ėmėsi vadovavimo vaidmens. Aš manau, kad jūs žinote, kad pirmasis jungtinio komiteto e, posėdis yra numatytas gegužės pabaigoje ir aš tikiuosi, kad per tą sustikimą bus e, patvirtinta sektorinė parama pagal naująjį protokolą ir bus užbaigta parama pagal ankstesnius protokolus. Mes to sustikimo metu taip pat ketiname su Mauritanija aptarti galimybę e, numatyti naują dugninės žvejybos e, kategorija. Ji būtų palanki tiems traleriams, kurie dabar negali žvejoti aštonkojų ir galvakojų, kadangi tų išteklių būklė yra prasta. Mes taip pat ketiname aptarti galimybę e, sušvelninti prievolę ES pelaginių žuvų e, laivams perkrauti 100 procentų laimikio Luadebų vietovėje nuodybų vietovėje. Taigi tikimės jūsų paramos ateityje įgyvendinant šios sustarimus. Uh, mulțumim, domnule comisar. Labai ačiū komisijos nariui. Dabar kolegos pasisakys komitetų vardu ir pirmasis pasikalbės ponas Tebastyje, vystomojo komiteto vardu. Ačiū. Pirmininkė, labas vakaras, pirmininkė. Vystimosi komitetui aktualiausi du klausimai. Kalbama apie sustarimus dėl žvejybos e, tarp ES ir besivystančių šalių. Pirmiausia, tvarumas. Reikia užtikrinti, kad nebūtų išeikvoti ištekliai kai kurių e, žuvų rūšių. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad e, valstybės, su kuriomis pasirašomi e, sutarimai, gautų paramą ir užsitikrintų ekonominę nepriklausomybę. Ir e, mes žiūrime, ar yra atitinkamų nuostatų, pavyzdžiui, susitarimuose su Mauritanija, kuris yra atnaujinamas, ir su Liberija, kuris yra naujas sutarimas, ar leis toms šalims ekonomiškai vystyti susitarimai. Ir antras dalykas, ar E, užtikrintas bus atsekamumas, kontrolė e, to, kaip įgyvendinami susitarimai. Ir mes galime pasakyti, kad tie susitarimai tikrai numato tas nuostatas, kurios yra tokios svarbios mums, mūsų komitetui. Ačiū ponas Murešen e, biudžeto komiteto vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Šis sutarimas tarp ES ir Liberijos iš tiesų užtikrins daugiau galimybių e, prognozuojamumo ES laivams ir žvejybos pramonė apskritai. Iš biudžeto komiteto pozicijų galiu pasakyti, kad sutarimo e, poveikis 3,25 milijonai eurų e, per penkerius metus galiojimo starimo toks bus poveikis biudžeto ES. Kalbant apie mm, Liberijos e, žuvininkystės išteklius, e, jau sakė pranešėjas, kad bus e, padalyta parama, kad būtų galima plėtoti žuvininkystės žvejybos sektorių toje šalyje. Žinome, kad daugiau negu pusė gyventojų gyvena pakrantės teritorijose ir žvejyba yra labai svarbi ekonomikai. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad tvari žvejyba būtų plėtojama ir padėti tam, kol sektorius pasieks savo visą potencialą. Labai svarbu taip pat užtikrinti stebėsenos kontrolės e, sistemą, kad būtų galima užtikrinti, jog lėšos panaudojamos tikrai veiksmingai ir teisingai. Ponas Korau, vieną minutę vystimosi komiteto vardu. Dėkuoju, pirminkė. Iš e, vystimosi komiteto pozicijų galiu pasakyti, kad susarimai tiek su Mauritanija, tiek su Liberija yra žingsnis į priekį. Tos abi šalis nukentėjo nuo epidemijų, karų, juose pažeidinėjama žmogus teisės. E, mano e, tėvinainių iš ten labai daug yra e, grįžusių dėl tos blogos situacijos. E, šie susitarimai atspindi vystimosi nuostatas, e, kurios skirtos sumažinti skurdui ir neligybė. Tai labai svarbu. Tos šalis priklauso nuo e, šių išteklių. Reikia užderinti deramą valdymą regioninių žvingiai sutarimų ir tai taip pat labai svarbu toms šalims. Parlamentas turi suvokti, jog tos šalis e, turi gauti paramą, kad galėtų plėtoti savo visuomenę ir tokiu būdu užtikrinti e, žmogaus teisės. Ir tokie sutarimai yra svarbus. E, pone Rubiel, vienai minutė. Biudžeto komiteto vardu. Ponas Milan Mon pasisakys dabar. Atsiprašome. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos narį e, dėl to, kad e, pasirašome šie sutarimai, kurie labai svarbus mūsų e, žvėjams, taip pat tai labai svarbu ir trečiųjų šalių žvejybos sektoriui ir labai svarbu, kad būtų žengiama tą pačią kryptimį toliau. E, tie starimai tiek su Liberija, tiek su Mauritanija nors yra skirtingi, bet yra labai svarbus ES e, žvėjams, įskaitant mano regioną. E, Galicija yra numatytos tam tikros nuostatos, pavyzdžiui, dėl tūnų žvejybos, dėl toli migruojančių žuvų žvejybos ir reikia dar užtikrinti deramas sąlygas, kad būtų galima kontroliuoti veiklą. Dėl galvakojų šis klausimas nėra patenkinamai mums išspręstas. Deja, e, šių rūšių neįtraukimas ir konkretus minėjimas yra e, lab, turės labai neigiamo poveikio ir perdirbimo pramoniai. Reikia moksliškai toliau tirti šias rūšis, nes dabar jau matome iš duomenų, kad e, galima žvejoti e, galvakojus ir apmaudu, kad jie yra neįrašyti į šiuos susitarimus. <clears throat> Taip pat manau, kad e, kai nemanau, kad būtų galima pakengti e, jų, jiems įtraukiant juos į e, susitarimą. Dėkuoju. E, manau, kad šitas susitarimas su trečiosiomis šalimis yra pagrindinis tinkamas kelias, kaip mes galėtume įdėkti už Europos ribų mūsų taisyklės. Tai todėl labai svarbu įdėkti ir tvarų, e, e, tvarų žvejybos principą. Tam mums reikia labai aiškių sąlygų tvariai žvejybai, e, sažiningumui, skaidrumui, tai reikia įgyvendinti. Ir turėdami dvi šalių sustarimus su Liberija ir Mauritanija, mes žengėme labai svarbus du žingsnius siekiant tvarios žvejybos už ES ribų. Nuo 2007 metais mes Liberijoje turėjome e, sustarimą, e, dabar turime sustarimą kaip su naujų partnerių. Ir tai yra labai svarbus ES indėlis prie e, žvejybos sektoriaus vystimosi. Mauritanijos protokolas yra tarytum išorės žingsnis iš, išorės politika Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos srityje. E, taip pat labai e, svarbus yra ir privačių, privatus žvėrinkystės sustarimai e, su Mauritanija. Skaidrumas yra labai svarbus elementas, kad žinotume, kiek iš tiesų yra likę žuvų išteklių ES. Ir tai, kiek suprantu, yra tvarios žvejybos susitarimų su trečiosiomis šalimis esmė. Aš pritariu abiems susitarimams. Dėkuoju. Ponas Hok, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Susitarimai tarp ES ir Liberijos bei Mauritanijos e, mums yra priimtini. Aš esu tikras tuo, kad tokie dalykai kaip e, e, partnerystė tvari žvejyba, ES žvejyba ir tam e, tik, tikri kiti aspektai kūrė e, sinergiją ir padeda išvengti diskriminavimas. Tačiau turiu vieną pastabą ir prašymą. Kai kalbame apie tuno žvejybą, mes turėtume atsižvelgti į tai, kad e, turi būti e, e, žvejojama, daug žvejojama ir lydekų. Ar taip pat žinome, kad lydeka turi būti išgražinama į jūrą, kai būna sugaunama. Uh, Aš esu tikras taip pat, kad e, šitos taisyklės e, bus dar vienas žingsnis į priekį. Dėkoju, ponas Nikolai. Šis partnerystės sustarimas ES ir Liberija yra labai svarbus. Aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų šiame sustarime. Tačiau svarbiausia kaip yra išduodamos žvejybos licenzijos ES vandenyse remiant šiuo susitarimu. Ir taip pat e, žinome, kad tai suteiks galimybę kovoti su NNN žvejyba. Anksčiau Liberija yra padariusi didžiulę pažangą ir aš manau, kad tos lėšos, kurias ES skirs Liberijai, bus e, išleistos tam, kad vystytųsi Liberijos pramonė ir sukurs čia papildomą vertę. E, didelė Liberijos gyventojų dalis gyvena iš žvejybos. Aš sveikinu šiame sustarime uh, metodus, kuriais numatyta, jog Europos komisija įtrauks į šią sritį Europos parlamentą. Mes tada galėsime sekti pažangą daromą, e, rengiant, įgyvendant šitą sustarimą ir e, laukiame bendradarbiavimo tarp parlamentų ir komisijos. Un minut 30 sekundė. Pone Nirjada. Ačiū pirmininkė. žvejybos e, partnerystės e, susitarimuose yra teigiamų elementų, e, ypač turint galvoje, kad Mauritanijoje apsirūpinimas maistu yra labai dėlė problema. Taigi susitarimuose yra pripažįstama, kad žuvininkystė gali padėti šaliai apsirūpinti maistu, tačiau atrodo, kad komisija dėrybų metu Mauritanijai ir Liberijai nepakankamai atsižvelgia į E, šalių poreikius. Mm, akivaizdu, kad e, nebuvo konsultuojamasi su žvėjais, e, sudarančių susitarimą. Iš viso neaišku, ar buvo kokiu nors konsultacijų Mauritanijoje. Ten yra paplitusi nuomonė, kad ES apgavo Mauritaniją ir kad numatyta paramos suma nepadengė visų laivų ir žvėjų skaičiaus. E, o svarbu čia imtis priemonių, svarbu užkirsti kelią NNN žvejybai. Taip pat labai svarbu apsaugoti vietos smulkius žvejus ir skatinti e, tausų žuvininkystės sektorių. ES e, laivynai, laivynas taip pat nėra tinkamai tvarkomas. Akivaizdu, kad prioritetas teikiamas dideliems traleriams. E, dėl Airija yra nukentėjusi dėl tam tikrų institucijų priimtų priemonių, panašus dalykai dabar vyksta trečiosiuose šalise. Aš manau, kad mes turime Europoje ir prie Afrikos krantų labiau kontroliuoti tos milžiniškus tralerius. Ačiū dabar ponė Engstrom pusantros minutės. Ačiū. E, žuvininkystės sustarimas tarp ES ir Liberijos galios penkerius metus. Aš džiaugiuosi šiuo sustarimu, kadangi yra užtikrinama didesnis skaidrumas ir parama Liberijos žuvininkystės sektoriui. Tai yra labai svarbi parama, kad ši šalis galėtų vystytis. ES Tikimės, kad ES sąjungos teikiama parama e, prisidės prie išteklių išsaugojimo, taip pat prisidės e, parems vietos žvėjus ir prisidės prie neteisėtos žvejybos kontrolės. E, šis susitarimas yra geriausias kada nors sudarytas susitarimas, o taip pat jis yra panašus į ES ir Mauritanijos susitarimą. Pagal susitarimą Liberija dabar turės kelbti visus e, laivus, kurie žvėjoja prie jos e, krantų. E, Liberija galima laikyti šios ryties pavyzdžių ir reikia siekti, kad jos kelbama informacija būtų išsami ir patikima. Susitarimas su Mauritanija taip pat yra geras daugeliu požiūrių. Jis tapo pavyzdžių žuvininkystės politikos rytyje ir e, Toks susitarimas taip pat privertė ir kitų šalių laivynus, Kinijos ir Rusijos, užtikrinti tvaresnės sąlygas. Ir e, tokiais susitarimais apskritai yra siekiama didinti skaidrumą, kad būtų užtikrintas geresnis išteklių E, išteklių valdymas. E, tame, į tą susitarimą nėra įtraukti galvakojai, tai yra gerai ir to apribojimo turi laikytis visi laivynai žvėjantis prie Mauritanijos krantų. Ačiū panas Kauban. Ačiū pirmininkė. Kaip džiaugiuosi, kad jūs sėdite pirmininko, e, pirmininko kėdėje. Na, praėjo dar vienas mėno ir vėl svaištame išteklius keliaudami į Strasbūrą. E, Ir dar vienas žvejybos susitarimas, iš tikrųjų du susitarimai, vienas su Liberija, kitas atnaujintas susitarimas su Mauritanija. Ir gerbėmiai parlamento nariai dar kartą yra išduodami eiliniai žmonės. Šie susitarimai yra tam tikras eurokolonializmo forma. E, e, Europos Sąjungai bus leidžiama žvejoti e, žuvis iš kitų žmonių vandenynų. E, ir kiek vietos žvėjų negali žvėjoti, kadangi europiečiai vagia iš jų žuvis, kiek afrikiečių ir toliau gyvena skurde, kiek ES pinigų iš tikrųjų pasiekia eilinius žmonės. Na, iš tikrųjų yra toks senas posakis, duokite žmogui žuvį ir išmaitinsite jį vieną dieną, išmokykite žmogų žvejoti ir taip išmaitinsite jį visą gyvenimą. E, bet žuvininkystės susitarimai tikrai nepadeda to daryti. Jie atima iš tų žmonių pragyvenimo šaltinį. Ir iš tikrųjų pinigai pasiekia kitų šalių e, žmonių kišenės. E, aš noriu, kad Škotija atgautų savo kelis tūkstančius kilometrų pakrantės. Um. Ačiū, ponas Lebreton. Merci, monsieur le président. Depuis mil... Nuo 89 e, e, metų galioja susitarimas pirmasis su Mauritanija. Dabar e, siūlomas naujas tarimas, kuris turėtų galioti keturis metus. Tikslas yra užtikrinti e, tvarę žvejybą 407 e, tūkstančiai e, tonų, o, tiek bus galima sužvejoti, e, sumažės šiek tiek. E, kiekis ir ES turės per metus 55 e, milijonus eurų skirti. Tai yra daugiau negu anksčiau. Ir taip pat reikia prisiminti, kad e, Mauritanija yra labai žemai pagal uh, žmogaus išsivystysimo e, indeksą ir šiai sričiai bus skirta kur kas daugiau uh, lėšų ir tai yra geras dalykas. Susitarimas yra subalansuotas, jisai atitinka ES eh, interesus ir gerbiama Mauritanija. Ir aš tikiuosi, kad šis susitarimas bus naujas mūsų santykius su Mauritanija etapas. Eh, pastaraisiais metais abiems pusėms trūko pasitikėjimo. Ir E, aš kaip prancūzas noriu pasakyti, kad Mauritanija yra frankofonė šalis, dėl to aš e, remiu E, šią šalį ir aš e, lankiausi prieš keletą metų ir dirbau Mauritanijoje ir mane žmonės prieėmė e, labai maloniai. Ir taip reikia pasakyti, kad, taip pat reikia pasakyti, kad Mauritanija yra puikia šalis kovojant su islamo teroristais. Taigi tikiuosi, kad ir mes būsime patikimi partneriai. Ponas Seras Santos. Dėkui, pirmininkė komisijos nariai. E, kalbam apie du pranešimus su Liberija. E, vienas iš tų sutarimų tai mm, kalbam apie skaidrumo principą, kuris yra labai svarbus, reikia nepamiršti, e, aišku, ir darbuotojų teisių. Reikia taip pat pasakyti, kad bus atsišvelgta į aplinkos saugos normos tarime. Liberija išgyvena labai daug problemų dėl vidaus konfliktų, dėl to, kad vyriausybės institucijos nefunkcionuoja. E, po pilietinio karo, per pilietinį karą žuvo e, šimtai tūkstančių žmonių ir ši šalis e, dabar turi atsigauti. Mes pritarėme šiam susitarimui. E, žuvininkystės partnerystės susitarimui. Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti ryšį, kuris leistų šiai sąrai sugrįžti į tarptautinę bendruomenę. Ir tie abu sustarimai ir su Liberija, ir su e, Mauritanija išplėtos žuvininkystės galimybės Europos Sąjungos žvybos sektoriui taip pat bus užtikrintas tausus, tvarus išteklių naudojimas. Ir uh, užsitikrinsime uh, didesnį lygį uh, apsirūpinimo maisto ES. Pone Bilbao Barandik, aš norėčiau paremti šios abu susitarimus tarp Liberijos, Mauritanijos ir ES, remiu juos tiek jausmais, tiek širdimi. Aš esu iš Bermėjo, priklausau žvėjų šeimai ir labai džiaugiuosi uh, kad e, šie starimai bus naudingi e, mano žmonėms tiek e, žvėjams, tiek laivų savininkams ir taip pat tiem, žmonė, tiem žmonėms, kurie dirba šiame sudėtingame sektoriuje ir kuriems reikia paramos. Pasirašęs sutarimus 124 ES laivai galės žvejoti tose žvejybos plotuose, bet taip pat sustarimai padės uh, E, plėtotis vietos bendruojams ir kovoti su nedeklaruota ir nereglamentuojama e, žvejyba. Aš e, jausmais ir protų remiu tuos susitarimus dėl to, kad jie yra svarbus visiems suorientuosiems asmenims. Mes pirmą kartą pasirašome susitarimą su Liberija, o atnaujiname susitarimą taip pat su. E, Mauritanija. E, taip pat reikia išspręsti ir galvakojų žvejybos klausimą, kuris yra labai svarbus. Bet dabar matome, kad perspektyva yra tikrai e, labai nebloga. Reikia pasidžiaugti tuo, kad šie e, susitarimai užtikrins kur kas daugiau tvarumo ir bus socialinė prasme geresni, negu kad kiti susitarimai. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už nuveiktą darbą ir pranešėjui. Tokia partnerystė numato e, europinės normas ir trečiosiuose šalise. Ir ką mes dabar aptarėme čia, tai yra tvarumą O tvarumas ir buvo pabrėžtas e, šių susidarimų kontekste. Ypač, kai kalbame apie tas šalis, kuriuoms reikia tokios paramos. Joms yra e, tai būtina, kad galėtų tinkamai iš, e, suvaldyti ir išlaikyti esamų žuvų išteklius. Todėl aš sveikinu nuveiktą E, komisijos darbą. Mums labai patinka įdėkti kriterijai. Tikiuosi, kad ir ateityje tai tęsis, tai bus pradžia ir tęsis ilgai. E, taip pat yra kuriamos galimybės vietos bendruomeniai ir lengvinama plėtra skatinamas augimas. Taip pat e, vietos žvejyba, žvejyba mažais laivais e, yra paskatinama prieš pastatant ją pramoniniai žvejybai. Tai labai geras susitarimas ir ypač Liberijai, tai šaliai, kuri labai kentėjo. Dėkoju, ponė Agilė Gracija. Dėkoju. Norėtume padėkoti komisijai už šiuos susitarimus. Jie yra labai svarbus Europos laivynui ir Ispanijos laivynui apskritai. Noriu išsakyti didžiulę paramą, e, pasidžiaugti didžiulę paramą, kuri buvo mm, išreikšta Liberijai ir Mauritanijai. Tai yra labai svarbu. Šie susitarimai svarbus Europos laivynui. Ir manau, kad egzistuoja didžiulis skirtumas palyginus su ankstesniais susitarimais. Šie labai patobulinti. Norime pasveikinti komisiją dėl galvakojų. Deja, pono Mato priimta pozicija mums netinka. Mes nežinome, kaip viskas atrodys ateityje. Tai, kas buvo e, išdėstyta dėl galvakojų, mums nėra pakankama. E, turi būti numatyta tinkama apsauga. E, taip pat svarbu pabrėžti žvejybą tralais. Tai turi būti tvari žvejyba. Dėkoju, ponė Blanko. Blanko Lopes. Dėkoju. Tokie susitarimai yra visada labai gera žinia. Ir gera žinia tai, jog yra sudaryti sustarimai su Liberija ir Mauritanija. Tai bus geros žinios Europos laivynui. Mes kalbame apie daugiau nei 120 laivų. Tai taip pat yra gerai ir dėl e, vystimosi Liberijoje ir Mauritanijoje. Tai labai teigiamas elementas. Nenoriu gilintis į detalės šioje diskusijos stadijoje, tačiau manau, kad galvakojų klausimas turi būti iš tiesų peržiūrėtas. Ir norėčiau pasisakyti už tai, kad galvakojų klausimas būtų dar kartą iškeliamas. Mes toliau turime dirbti šioje E, srityje pasirinkta kryptimi. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Bogovič. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nesu iš jūrinės valstybės, kuri uh, E, gautų naudos iš žvejybos Afrikos vandenyse. Tačiau pritariu šiems dien sustarimams dėl paprasčios priežasties. Kaip komisija, kaip pranešėjai, aš manau, kad šie sustarimai užtikrina du aspektus. Viena vertus, m, Europos e, žvejybos laivyną ir taip pat vystimosi pagalba šioms šalims. Tai Afrikos valstybės daug kentėjusios dėl skirtingų problemų, pavyzdžiui, lygų protrukių ir kitų dalykų. Ir kai mes aptarėme tokius susitarimus, mes turime užtikrinti labai aukštą e, humanitarnės pagalbos kokybę. Tai yra mažiausia, ką mes galime padaryti dėl šių šalių. Kita vertus, tai yra ir dėl ES. Ponas Vela. Ponas žvejyba, žvejyba sukuria darbo vietą, ponas Marijas. Todėl labai svarbu, kad būtų apsaugoti žvejų interesai, ypač mažų žvėjų, tradicinių žvėjų. Juos turi apsaugoti ES. Todėl tokie susitarimai e, kaip šis su Liberija ir Mauritanija turi turėti labai aiškias nuostatas dėl tradicinės žvejybos apsaugos ir kovos su nelegalia žvejyba. Taip pat reikia apsaugoti žvejybų, žvejų darbo teisę, ypač Mauritanijoje, nes ten tarytum egzistuoja vergovės sistema, kai 150 e, tūkstančių faratin gyventojų iš esmės yra virtualūs E, vergai toje šalyje. Iš tiesų yra vergai toje, e, dirba kaip vergai toje šalyje. Ką mes galime padaryti, kad įspręstume vergovės situaciją Mauritanijoje? E, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą, ponė Vela. Ar mes sudarysime susitarimus su šalimi, kurioje yra vergovė? Danke, Herr Präsident, äh, Herr Kommissar Vela. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Uh, Norėčiau pasveikinti kolegas Mato ir Valensą. E, Jūsų nuveiktas darbas yra absoliučiai puikus ir šitas partnerystės sustarimas su trečiosiomis šalimis e, yra naujas kokybinis žingsnis į priekį. Kartu su, kaip ir komisija, aš manau, kad labai svarbu, jog ne, nepraleistume iš akių tai, jog tarptautiniu mastu ap, e, būtų numatyta, jog apskritai žvejyba yra reikalinga visam pasauliu tam, kad būtų maitinama pasaulio bendruomenė. Ir um, jie neišnaudoja visų išteklių, kodėl. Jų laivynas galbūt per mažas, galbūt neturi tinkamos e, technologijos. Mes su tokiamis tokiam šalimis sudarome sustarimus ir uh, tam yra tam tikra, tam tikra, tam tikra priežastis. Uh, Jie gali išvystyti savo e, laivyną ir žmonės turi, e, turi turėti galimybę uh, uždirbti savo pajamas ir užsidirbti pragyvenimu. Tai yra labai svarbus momentas. Taigi, jeigu mes tvariai žvejosime pagal ba, pagrindinius, pagrindų teisės aktus, kurie mums buvo numatyti, uh, tai mes E, dabar sudarome su, e, sustarimus su tomis šalimis, kurie iš tikrųjų nesilaiko šitų reikalavimų ir taip pat yra sustarimai su Azija ir su Rusija. Much, like honorable... Ponas Vela, Ačiū. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už konstruktyves pastabas ir pasiūlymus. Šie tvarios žvejybos susitarimai yra e, svarbu žingsniai pirmin dėl įvairių priežasčių. Susitarimas su Mauritanija yra pats didžiausias, e, susitarimas su Liberija e, užtikrins pajamas iš žvejybos ir parems žvejus toje šalyje, kuri dar kenčia nuo praėjusiu metu ebolos viruso protrukio. E, E, mes, mums, mes visi turėsime naudos iš sustiprintos stebėsenos ir kontrolės, skaidrumo e, ir geresnio nuspėjamumo bei e, prieinamumo. Šie susitarimai užtikrins, kad mokesčių mokėtojų pinigai bus panaudoti tinkamai, kaip jūs ir prašėte. Ir šiuos susitarimus kiek suprantu, remia šis parlamentas ir norėčiau čia dar kai ką pakomentuoti. Keletas narių, ponas Pasier, Briano, kvestionavo šių susitarimų tvarumą. Taip, tausios e, žvejybos susitarimai, kurios sudaro ES ir šios šalis, e, sukuria skaidrę ir reguliuojamą sistemą žvejojant trečiųjų šalių e, vandenyse. Tai užkerta kelią neteisėtai žvejybai, e, yra siekiama, kad būtų e, atsižvelgiama į žvejybo laivyno veiklą, atsižvelgiama į aplinką ir kad ES laivynas nekonkuruotų su vietos žvėjais. Ir ES laivynas šioje srityje rodo pavyzdį, kaip niekas kitas pasaulyje mes nustatome skaidrumo ir geros valdysenos trečiųjų šalių vandenyse standartą. Kit kiti nariai, ponas Blanko, Agilera kalbėjo, ir kiti kalbėjo apie galvakojus. Čia turiu pasakyti, kad naujausi moksliniai vertinimai rodo, kad atitinkami ištekliai vis dar yra per daug panaudojami ir be to Mauritanija patvirtino, kad e, šių e, rūšių žvejybą ji ketina numatyti tik savo šalies žvejams. Taigi nėra galimybių dėrėtis dėl žvejybos galimybių, šios rūšies žvejybos E, galimybių. Tačiau ES ir toliau dirbs su Mauritanija. Sieksime, kad būtų patvirtintos reikiamos valdymo priemonės, kad šie ištekliai būtų atkurti. Taip pat buvo paminėti ir rykliai, berots ponas Hok minėjo ryklių klausimą turiu pasakyti, kad ES laivynas nepraktikuoja e, pelekų nupjovimo nei e, ES vandenise, nei kitų šalių vandenise. E, nemažai buvo paminėta ir smulkių, smulkios žvejybos, turiu pasakyti, kad parama pagal abu susitarimus yra numatyta smulkiems žvėjams. E, ponas Marijas kalbėjo apie e, vergovę, tačiau turiu pasakyti, kad šie susitarimai bus naudingi ne tik ES laivynui, bet ir e, toms šalims ir tikimės, kad tie susitarimai padės išspręsti tų šalių socialinės problemas. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ponui Palensai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Buvo svarbu išgirsti kiekvieną jūsų žodį, nes e, tai mums padeda suprasti, ko jūs tiksliai norite iš tų unikalių e, tausios žvejybos susitarimų. Labai svarbu, kad e, kažkuriuo metu kad kažkada tokie, tokios diskusijos dėl žvejybos būtų rengiamos tokiu protingesniu, normalesniu laiku, o ne taip vėlai vakare. Dominut. Dabar ponui Matu užteikžuoju dviems mintėms. Ačiū pirmininkė, komisijos nariu, taip padėkoju ir norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo. Rytoj balsuosime dėl sutarimo, dėl kurio buvo sunku dėrėtis ir pasirašyti buvo sunku, bet e, dabar kalbame apie pozityvų momentą. Mauritanija šalis, e, kuri turi daug poreikių, bet ji, kaip ir kitos Afrikos šalis, turi didžias galimybės ir ES turi stiprinti su jie savo santykius ir mes turime E, galvoti apie tai, kaip e, daug metų, pavyzdžiui, e, Kanarai ES vardu labai įdomius projektus įgyvendino su Mauritanija, kaip pavyzdžiui Makapel. Abiems šalims tai yra labai svarbus projektas ir naudingas. Yra E, taip pat e, nurodyta, kad e, Nadibuge vis, visa sužvėjota žuvis turės būti iškraunama ir dėl to dinksta galimybės Kanarų saloms. Reikėtų vis tik tai ieškoti tokių galimybių ir neturėtume atsisakyti iš ankstų tokių galimybių, kadangi įmanoma tą padaryti Kanarų salose. Nes jeigu mes atsisakysime to, tai mes E, e, atsisakysime labai puikių galimybių ir reikėtų išlaikyti tokias e, galimybės ES tarimuose, kurias pasirašo su trečiosiomis šalimis. Taip pat norėčiau paraginti komisiją ir toliau laikytis, žengti skaidrumo keliu. Uh, E, visose tolesnėse darybose ir norėčiau padėkoti Europos komisijai, taip pat visiems e, e, kolegoms parlamente, kurie leido dėrėti dėl geresnio starimo ir tai yra sėkmė, to prašė ir ES žvėjai. Dėkoju, diskusijos bendros.